Junktinių tautų jūrų teisės konvencijoje. Žodis pranešėjai keturioms minutėms. Ačiū, vreau să mulțumesc în primul rând colegilor din com. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms iš komiteto bei šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, kad šis pranešimas nusinčia labai aišku signalą paramos uh, signalą Europos komisijai. Taip pat e, jame išvardėmi mūsų komiteto prioritetai susijęs su dėrybomis dėl naujo tarptautinio susitarimo. Kaip tikriausiai žinote, net 64 procentai visų planetos vandenų nepatenka į jokią nacionalinę jurisdikciją, jūrų teisės konvenciją. Taigi, tvarus išteklių naudojimas nėra susijęs šiu, su šio, šia konvencija. Tai yra jau pasenusi konvencija, kur taikomas jūrų laisvės principas. Kai tuo tarpu pasikeitė situacija, ekonomika tapo įvairesnė, išteklių poreikis smarkiai išaugo. Dėl to ši jūrų teisės konvencija turi būti artimiausioje ateityje keičiama labiau atsižvelgiant į esamą padėtį. O kalbant apie galimus tolesnius susitarimus. Pats svarbiausias susitarimas, kurio norėtumėme, tai yra susitarimas dėl žuvų išteklių. ENPSA susitarimas. Jisai buvo pasirašytas 95 metais, kur kalbama apie žuvų išteklius, kalbant apie zonas, kurios nepatenka jokią nacionalinę jurisdikciją. Tai yra iš tiesų geras susitarimas, galbūt galima būtų kalbėti apie jo poveikį, tačiau mūsų komitetas siūlo pritarti ir išsaugoti šio sustarimo nuostatas ir būsimame teisiname dokumente, nesvarbu kaip jis būtų pavadintas. 2004 metais Junktinių tautų generalinė asamblėja nusprendė pradėti žengti pirmuosius žingsnius dėl šios konvencijos dėrybų. 2015 m. birželio mėnesį Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė pradėti diskusijas ir dėrybas pagal steigiant preliminariosius komitetus. Tie preliminarieji komitetai turėtų pradėti darbą šiais metais ir mes tikimės, kad jų pirma ataskaita paskelbta bus kitais metais. Tikslas yra pasirengti esminėms dėryboms dėl tarptautinio teisinio dokumento, kuris būtų susijęs su EMSA konvencija ir tiesiog tokiu būdu būtų pagerinta situacija. Aš norėčiau pabrėžti ir labai svarbu komisijos vaidmenį. Europos komisija buvo viena iš šios pastangos iniciatorių, kalbant konkrečiai apie atitinkamą darbo grupę. Uh, Bet taip pat norėčiau, kad žinotumėte, jog yra valstybių, kurios nenori, kad būtų įtraukiamos tam tikros veiklos rytys į susitarimo apriepti. Tokios veiklos rytys, kurios nepatenka į nacionalinę jurisdikciją, ypatingai žvejybą. Tai mums kelia sunkumų, nes Europos komisija ir parlamentas nesutinka su tokia išimtimi. Na ir trumpai kalbant, žvejybos žunkistės įtraukimas į šią tarptautinę priemonę mums yra prioritetas dėl mano išvartintų priežasčių. Tačiau svarbu nepamiršti ir to, kad tai neturėtų reikšti, kad iš naujo turime dėrėtis 95 metų žuvų išteklių susitarimo, bet kad tai būtų tiesiogiai traukta į naują tarptautinę sistemą. Taip pat mes siūlome naudoti, plėsti ir didinti tarptautinės organizacijos dėl žvejybos valdybo e, reikšmės. Bendrai kalbant, šios organizacijos veikla buvo labai svarbi, kalbant taip pat ir apie regioninės žankystės valdymo organizacijas. Mes turime surasti būdų, kaip būtų galima paskatinti valstybės pasirašyti šį susitarimą. Kalbant apie jūrų saugomas zonas, tai bus sėkminga tik tuo met, jeigu bus bendradarbiavimo įvairiose veiklos rytise ir kol nebus bendros logikos, kaip e, užtikrinti biologinę įvairovę. Mes tikimės, kad tokia nauja tarptautinė priemonė e, numatys ir tarptautinę sprendimo priimimo struktūrą. Ačiū. Ačiū, ponas Gabriel Mato, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją už šį pranešimą. Šiandien mes kalbame apie naują tarptautinę priemonę, kuri reglamentuos mūsų jūras. Bet pirmiausia, reikia pasakyti, kad nereikia daugiau teisės aktų. E, teisinė bazė yra pakankama. Svarbiausia, kad visos šalis vykdytų teisinę bazę. Negalim, jeigu kursime daugiau e, įstatymų, mes geriau neapsaugosime savo jūrų. Panašu, kad mes kol kas nepakankamai gerai laikomės teisinės bazės. Regioniniai žvejybos atitinkami organai yra kompetitingi e, kontroliuoti žvejybos veiklą. Taigi pirmiausiai gerinkime koordinaciją ir bendradarbiavimą tarp e, tarptautinių regioninių nacionalinių institucijų ir visi kartu tai, tinkamai reglamentuokime e, tarptautinę žvejybą. Ačiū. Toliau ponas Rikardo Serao Santos. Minutė. E, Ačiū gerbama pirmininkė, gerbamas komisarė, pranešėja. Žvejybos ištekliai priklauso nuo jūrų bioįvairovės ir žmogaus veikla turi didelę įtaką šiai įvairoviai. Būtent todėl labai svarbu, kad būtų tinkama integruota teisinė bazė, kad būtų apsaugoti jūrų bio, jūrų ištekliai ir bio įvairovė. Reikia atsižvelgti taip pat ir į e, aplinkosauginę padėtį, taip pat reikia atsižvelgti į konvenciją dėl biologinės įvairovės e, ir viską, kas yra susijęs su ekosistemų išlaikymu, išsaugojimu. Šis dokumentas turėtų, gali turėti labai didelę politik, politinę įtaką ir aps, turėti įtaką apsaugant vandenynus ir jų išteklius. Ačiū, ponas Marijas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Nikolai, už puikų pranešimą, kuriame atsižvelgiama į visus svarbius klausimus. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė sukurti tarptautinį e, privalomai taikoma e, teisės aktą, pačių konvenciją susijusią su žvejyba. Ir jame kalbama apie tvarumą. Ši konvencija turės būti įgyveninta ne tik tai Europos Sąjungoje ir visų jungtinių, ne, ne tik visų jungtinių tautų valstybių, bet ir kandidačių. Čia kalbama apie E, apie išteklių apsaugojimą. Noriu pabrėžti, kad ES turi rimtai žiūrėti į visų valstybių narių e, žvėjų apsaugą, ypatingai graikų žvėjų apsaugą. Ponas Vereira, minutė. Ačiū pirmininkė jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas tarptautiniuose vandenise e, reikalauja mūsų pastangų, reikia bendradarbiavimo tarptautinių lygmenių, jungtinės e, tautos, e, būtent ta vieta, kur galimas toks koordinavimas kur galima stebėti, kaip viskas vyksta, bendradarbiavimo ryšių kūrimas, siekiant užtikrinti jūrų išteklių išsaugomą, jų naudojimą tvarių būdų remiantis lygybės principu. Ir UNCLOS konvencija yra tinkamas pagrindas tam daryti, gyvendintos priemonės pagristos e, mokslininkų e, rekomendacijomis, e, mūsų veiklos jūro aplinkoje poveikio vertinimu. ES atliekamas vaidmuo ne visuomet buvo nuoseklus, tiesą sakant, atvirkščiai, pavyzdžiui, giliavandenė žvejyba būtų vienas pavyzdžių O kodėl kažkuo tai užsimti už ES ribų, jeigu to neįgyvename ES? Za udělení slova. Já chci podpořit samozřejmě veškeré iniciativy. Ačiū pirmininkė. Norėčiau palaikyti visas iniciatyvas, kurios yra susijusios su šios dienos e, debatų tema, kurios susijusios su jūrų ir žvejybos e, ir jūrų bioįvairovės tvarumo e, plėtra. Kita vertus, reikia suprasti, kad mes ir ES turime problemų. Vyksta procesai, kurie turi blogos įtakos bio įvairoviai. Pavyzdžiui, priekrantės, pakrantės yra per daug urbanizuojamos, ten gyvena per daug žmonių. Taip pat ir žvejybos intensyvumas turi labai blogos įtakos e, jūrų e, bioįvairoviai. E, taip pat ir vandenų užterštumas. Norėjau atkreipti dėmesį visas šias problemas ir padėkoti už šį pranešimą. Paskutinis pasisakys ponas Nikolai Kaputo. Minutė. Prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, visiškai teisinga minėti jungtinių tautų pasaugos siekiant užtikrinti tvarų išėjimą tarptautinės jurisdikcijos vandenėse, nes vis dėlto e, jūrų tvarumas patiria didesnį spaudimą ir siekiant tai užtikrinti, reikia tarptautinės priemonės, kuri būtų pri, privaloma. Tai labai svarbu ir žvejybos pramonė naunėme, tarptinėme susitarime turime įtvirtinti atsakomybės e, principą už žalą padarytą jūroje ir e, tie, kas atsakingi už tai yra, turėtų būti traukiami e, atsakomybėn. Uh, tiesų reikia atlikti poveikio vertinimo tokios veiklos, kuri turi didžiulės įtakos jūrų aplinkai, reikia e, remtis mokslininkų rekomendacijom, kad tu reikia socialinio ekonominio vertinimo. Ačiū, ponas Kūn, norėjo dar pasisakyti, mes dar turime laiko, todėl skiriu ir jums minutę. Gerbama pirmininkė, labai džiaugiuosi tokiais parlamento debatais, e, kur galima išklausyti skirtingų nuomonių ir galima pasirinkti daugiau argumentų. Šio tarptautinio šios, tarp, ši tarptautinė konvencija yra tik dar viena konvencija. Mes turime daug teisinės bazės, kaip jau buvo sakyta, bet mes, europiečiai, turime saugoti savo rinką. 70 procentų E, žuvies produktų Europoje yra importuoti, tik tai 30 procentų yra iš mūsų jūrų, iš mūsų žvėjų. Mes importuojame iš Rusijos, Kinijos, iš Azijos viską reikia kontroliuoti, kad tai būtų ir kokybiški, kokios prekės ir taip toliau. Taigi mūsų reikalavimas yra pirmiausiai europietiško, mums reikia eko, europietiškos eko etiketės. Ir tie, kurie importuoja žuvį, turi laikytis mūsų reikalavimų. Ir tai būtų sąžininga mūsų žvėjų atžvilgių. Ačiū. Ačiū. Dabar tikrai suteiksiu žodį ponui Velai komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, leiskite man pasveikinti šį savo iniciatyvą parengtą pranešimą dėl žankystės aspektų Junktinių tautų jūrų teisės konvencijoje, siekiant išsaugoti ir tvariai e, naudoti išteklius ir užtikrinti biologinę įvairovę teritorijose už nepriklausančiose nacionaliniai jurisdikcijai. Pranešime labai teisingai sustelkiama ties esminiais dalykais, kuriais siekiama atnaujinti tarptautinę jūrų teisę, atsižvelgiant į pastarųjų metų poslinkius ir pokyčius. Mes skatinome tokį naują susitarimą, kai, buvo, kai vyko 2006 metais pirmasis specialiosios darbo grupės posėdis. Ir ponios Nikolai pranešimas, už kurį norėčiau jai padėkoti, yra labai savalaikis, kadangi tai yra pirmasis, kadangi pirmasis parengiamasis komitetas kur dėl dėrybų, dėl šios naujosios priemonės posėdžiavo prieš kelias savaitės, nuo 28 kovo iki balandžio 3 8 dienos. Taigi Tikėtina, kad e, nuo rūpiučio 26 ir iki rugsėjo 12 posėdžiaus irgi ši darbo grupė ir pranešime teisingai sakome, kad, sakoma, kad nuoje priemonėje turėjome atsižvelgti į svarbius dalykus - gedentinius jūrų išteklius, taip pat e, e, naudos pasidalyjama ir taip pat valdymo priemonės, įskaitant ir jūrų saugomas zonas, bei aplinkosauginį vertinimą ir pajėgumų kūrimą, bei jūrų technologijų perdavimus. Vienas pagrindinių susitarimo tikslų bus sukurti mechanizmą, kuris leis kurti ir tvarkyti saugomas zonas jūrose. Tokiu būdu pasaulinė bendruomenė galės patenkinti įsipareigojimus priimtus Rio konferencijoje. Būtent, kad 10 procentų vandenynų turi iki 20 metų apsaugoti. Taip pat ES nori, kad e, šiame susitarime būtų kalbama ir apie aplinkosauginį poveikį ir kad ta sistema veiktų. Tas būtina siekiant užkirsti kelią arba sušvelninti neigiamą veiklą, neigiamos veiklos padarinius e, jūrų aplinkai. Visa veikla atviroje jūroje, kuri turi įtaka, įtakos e, ištekliams ir biologiniai vairoviai turi būti kontroliuojama. E, ir tam reikalinga tarptautinė teisė ir institucijos. Šiuo susitarimu bus galima užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą pagal jungtinių tautų žuvų išteklių susitarimą. Mes pritarėme pranešimui, kad jungtinių tautų F... susitarimas dėl žuvų išteklių puikiai veikia, nereikia iš jo, dėl jo iš naujo dėrėtis, bet jis turi būti geriau gyvendinamas. Taip pat mes ir toliau remiame regioninės žuvininkystės valdymo organizacijų veiklą ir aš sieksiu, kad šios organizacijos taptų veiksmingesnės ir galėtų tvarkyti ir migruojančias, ir kitokias žuvų rūšis. Galiu patikinti, kad komisija ir ES ir toliau vaidins svarbu vaidmenį jungtinių tautų dėrybose ir gins poreikį geriau apsaugoti biologinę jūrų įvairovę, atsižvelgiant į mūsų tarptautinius įsipareigojimus. Mes ir toliau remsime regioninių žunkistės valdymo organizacijų veiklą, kad jos geriau valdytų žvejybą ir e, reikalinga tinkama pusiausvyrą tarp išsaugojimo ir tvaraus naudojimo. Panašiai kaip buvo ir su ankst, pastarąją bendrosios žangysės politikos reformą. Taip pat mes negalime leisti, kad dėl dėrybų nukentėtų teisės ar įsipareigojimai, kurie numatyti jungtinių tautų atitinkamuose susitarimuose. Tai yra teisinis pagrindas kurio, kuri, kuris reglamentuoja bet kokią žmogaus veiklą vandenynuose. Ir aš galiausiai norėčiau padėkoti Jums už paramą, paramą kovoje už tvarų, tvarų, tvarę žvejybą. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų ir mes toliau kartu su tartutiniais partneriais sieksime spręsti šias socialinės, ekonominės, aplinkos sauginės problemas. Dėkuoju, pirmininkė. Vėla. Dėkuoju komisijos nariui Vėlai. Diskusijos baigiamos, balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Toliau kitas e,